Noriu suteikti žodį e, pirmininkaujančio šalies e, premjero pavaduotojui, ponui Vondrai. Labas vakaras, ponė pirmininkė. Pona ir ponios, aš dabar šiek tiek jums papasakosiu, kokia yra tarybos pozicija dėl Afrikos kyšulio. Tai yra labai problematiškas regionas dėl to, kad yra nemažai įtampos ir tai turi įtakos ES. E, mes ketiname palaikyti glaudesnius ryšius su Afrikos kyšulio šalimis. Žinau, kad Europos parlamentas taip pat labai domisi įvykiais ten. Jūsų delegacija lankėsi regione praeitų metų pabaigoje konkrečiai Eritrijoje, Etijopijoje ir Džibutyje. Vizitas buvo svarbus. Taip pat žinau, kad yra e, parengta rezoliucijų dėl Afrikos kišlio ir tai yra tarsi padaryta šio vizito kontekste. Tai atrodo, kad Euro, rodo ES vis labiau įsitraukia į reikalus susijusius su Afrikos kišliu išorių. Aš noriu pasveikinti Europos parlamento veiksmus e, skirtus palaikyti mūsų pastangoms. E, šiame regione yra keletas įtampos šaltinių ir aš konkrečiu apie juos nekalbėsiu, bet noriu pasakyti, kad įtampa dažnai yra susijusi tarpusavėje regione ir tie šaltiniai. Dėl to taryba e, ypač e, didelį dėmesį skiria tiems ryšiams ir konfliktams tarp. Ir kokie tie ryšiai yra? Pirmiausia, Etijopija ir Eritreja e, nesustarė dėl tam tikrų dalykų ir tai yra vienas iš pagrindinių regiono nestabilumo šaltinių. Žinome, kad Somalija reiškiasi atitinkamos e, sukarintos grupuotės ir konfliktas pasiekia kitas šalis. E, Etijopiją čia reikėtų pirmiausia paminėti. Dėl to reikėtų mums pagalvoti apie tai, kaip taikos procesą sustiprinti Sudane. Eritreja sustabdė savo narystę tarp vyriausybinėje e, vystimosi agentūroje. Taip pat reikia pasakyti, kad konfliktas Somalija sukūrė labai problematišką humanitarinę e, padėtį. Tai yra viena iš dėtingiausių situacijų pasaulyje. Taip pat piratavimas Somalio pakrantėse yra viena iš šimtų konflikto pasiekmių. Dar vienas dalykas - konkurencija dėl gamtinių išteklių, konkrečiai vandens ir mineralų Afrikos kišulyje. Ir dėl to labai daug reiškiasi konfliktų e, teritorijoje, kurioje gyvena skirtingos e, kultūrinė prasme, etinė prasme grupės. Ir tai kelia pavojų žmonių saugumui ir tai prisideda prie konflikto gilinimo ir migracijos srautų. Regione yra taip pat daug tarpusavio priklausomybės elementų. Paminėsiu keletą iš jų. Kaip aš sakiau, reiškiasi sienos, pasienio konfliktai, ginčiai tarp Eritrėjos, Etijopijos, Sudano, Etijopijos, Džibučio ir Eritrėjos. Ir tai taip pat gali būti laikoma nestabilumo regione šaltiniais. Taip pat noriu pasakyti, kad geresnis bendradarbiavimas regione prisidėtų prie tų ties įtampos mažinimo, maisto saugumo klausimas. Dar vienas tarpusavyje susijęs dalykas. Tai yra labai rimta problema. Rimta problema. Taip pat sausros, potviniai Čia bendradarbiavimas geresnis galėtų sušvelninti pasiekmes visų gamtinių nelaimių. E, Darfūras, Somalis, kitos teritorijos Afrikos kišulyje, ten reiškiasi labai rimti konfliktai. Ne viską galima paprastai paaiškinti, bet manau, kad šį klausimą galima išspręsti kiekvienoje iš šalių ir tą galima padaryti sąžiningai ir skaidriai. Tavimas e, buvo iš pradžių susijęs su labai nedidelė Somalio pakrantės dalimi. Ir tai buvo susijęs su žvejybiniais laivais prie Somalio krantų, bet, kaip žinia, ši veikla labai išsiplėtė ir tai kelia pavojų humanitarnės pagalbos teikimui šiai šaliai. Žinome, kad laivai, kurie keliauja į Kenijos Tanzanijos pakrantės, yra taip pat pavojuje. Tai turi poveikio ir Europai, ir e, Afrikos e, kišulio šalims. Ir tai yra susijęs su migracija, terorizmo problemomis. Ką daro Europos Sąjunga, kokia jos reakcija ir ką mes galime padaryti ir ką darome? Svarbiausia politinė priemonė, kurią e, turi taryba, ir man tenka garbė dabar atstovauti tarybai, yra politinis dialogas ne tik su atskiromis šalimis, bet ir su e, regioniais veikėjais, kaip kad Afrikos sąjunga, e, tarp vyriausybinė vystimosi agentūra, Arabų valstybių lyga, e, Junktinės valstijos ir Kinė taip pat yra svarbios veikėjos. Politinis dialogas taip pat yra labai svarbus e, dalykas, kuriame numatyti tam tikri įsipareigojimai. Kotonų susitarimas. Ir mes daug veiklos atliekame per uh, ES misijų vadovus. Tai yra labai svarbi tarybos priemonė, kadangi tokiu būdu palaikomi tiesioginiai kontaktai su atitinkamų šalių valdžia. Taip pat turime galimybę išklausyti jų nuomonę ir aiškiai išsakyti, kaip mes suvokiame dalykus, taip pat išreikšti savo susirūpinimą dėl tam tikrų dalykų. Ir tie susirūpinimo dalykai dažnai susijęs su vyriausybė veikla ar žmogaus teisų padėtimi. Taip pat taryba gali pasitelkti Europos saugumo ir gynybos politikos priemonės. Nuo e, praeitų metų gruodžio taryba pasitelkė šią priemonę kovoti su piratavimu prie Somalio krantų. Pirmiausia, e, derinant veiksmus per UNAFCO, tai yra organizacija veikianti Briuselėje, ir taip pat ES Atlanta priemonė. Egzistuoja ir komisijos finansinės priemonės, kaip kad stabilizavimo priemonė. Ir norėčiau, kad komisijos narė Ferreira Waldner apie tai plačiau pakalbėtų kadangi ji iš dalies už tai atsakinga. Aišku, taryba kartu su komisija visuomet siekia rasti būdų padidinti veiksmingumui ir matomumui ES veiksmų ir man būtų labai įdomu išgirsti jūsų pasiūlymų ir rekomendacijų šiuo konkrečiu klausimu. Dėkui bardzo, panie premjerze. Dėkoju. Pirminkančio šalies atstovai dabar pane Ferrero Valder komisijos vardu. Ponas pirmininkė, e, ponas e, vicepremjerė, e, gerbėmieji parlamento nariai. Iš tikrųjų, komisija pastaraisiais metais ragino, kad ES skirtų daugiau dėmesio padėčiai Afrikos kišulyje. Šiandieną man tenka pavaduoti kolegą Louis Michelį, E, kuris dėja negali šiandien dalyvauti, bet turiu pasakyti, kad ir aš asmeniškai domiuosi padėtimi ten. Ir e, turiu pasakyti, kad yra nemažai e, pavyzdžių, kai mums tenka susidurti su poreikiu mobilizuoti savo išteklius tame tarpe ir karinės jūrų paėgas, kaip įvyko neseniai. Vidaus situacija kiekvienoje iškišulio šalyje negali būti suprasta, jeigu neatsižvelgsime į bendrą regioninę dinamiką. Turime galvoti apie, apie ekonomikos vystimasi, e, valdyseną, saugimą e, ir turime E, gerbti pagrindinius kotonų susitarimo elementus. Pabandysiu pakomentuoti situaciją atskirose šalyse ir paskui keletą žodžių pasakysiu apie regioninę strategiją Afrikos kyšuliui. Pirmiausia, Etijopija ir Eritrija. Etijopijai tenka svarbi ekonominė politinė vieta tame regione. E, komisija padeda Etijopijai kovoti su skurdu ir uh, E, ten stebime nemažą pažangą. E, regioninis nesaugumas, e, įtampos tarp atskirų bendruomenių veikia situaciją tenai, ypatingai kelia susirūpinimą situacija Ogaden. Atsižvelgiant į 2005 metų rinkimų aplinkybės komisija atidžiai stebės 2010 metų pasirengimą, ypatingai atsižvelgiant į neseniai priimtą įstatymą dėl nevyriausybinių organizacijų ir pono Birtukal Medeksa neseną suėmimą. Eritrija stengiasi išspręsti e, situaciją savo santykiuose su Etijopija dėl sienos konflikto. Mes manome, kad yra pakankamai argumentų tęsti bendradarbiavimo programą, kuri leistų pagerinti gyventojų padėtį. 2008 m. iniciatyvos e, kuria e, gerą platformą mūsų bendradarbiavimui su Eritrijos valdžia aiškiai pasakysime, mes laukime apčiuopiamų Eritrijos veiksmų iš Eritrijos pusės. Kaip minėjote rezoliucijos projekte, e, sienos e, demarkavimą turi nuspręsti sienos komisija nesenas ginčas tarp e, Eritrijos ir Džibučio turėtų būti matomas didesnėme regioninėme kontekste ir čia reikia ieškoti globalesnio sprendimo, pasiremiant vietos ir regioniniais veikėjais. Mes prisidėsime prie šių procesų. Dabar, kai e, Etijopijos pajėgos traukėsi iš Somalio, bendradarbiavimas tarp Etijopijos ir Eritrijos Somalio taikos procese įgyja ypatingą svarbą. Dėl Sudano aš visiškai pritariu jums, e, ponas vicepremjerė, nes iš tikrųjų 2009 yra e, svarbus metai sprendžiant e, konfliktą Darfure ir ieškant, kaip įgyvendinti CPA taikos susitarimą. Mes turime išlaikyti aktyvų dialogą su Hartumo valdžia ir išlaikyti savo spaudimą jai, kad galima būtų skatinti taikos procesą. Ta valdžia ir kiti suinteresuoti asmenys e, šalyje labai aiškiai žino, ko iš jų tikimasi. E, turi būti e, padarytas galas smurtui, turi atsinaujinti politinis procesas. Sudano valdžia turi gerbti savo įsipareigojimus dėl e, humanitarnės pagalbos ir žmogaus teisų veiklos. Dėl CPA susitarimo Svarbu, kad Darfūras ir Sudanas išspręstų savo skirtumus e, dėl tokių dalykų kaip e, sienų nustatymo, e, pasidalinimo pelno už naftą ir taip toliau. Kalbant apie Somalį, taikos procesas Somalija pasiekė e, ypatingą fazę. Etijopijos armijos atitraukimas e, lemia tam tikrą netikrumą ir riziką, bet taip pat atveria galimybę pradėti visą apimantį politinį procesą. Iš politinės pusės ES toliau remia džibučio procesą, e, kuris turėtų nulemti didesnę apriepti, e, išrenkant naują e, prezidentą ir išplečiant parlamentą. E, atsarginio e, plano džibučio procesui nėra. Kalbant apie saugumą, komisija ir toliau yra pasiryžusi remti tokią sistemą, kuri sudarytų tinkamą galimybę valdyti saugumo sektorių. Junktinių tautų stabilizacijos pajėgos ar taikos misija Kas tai bebūtų, e, e, tų pajėgų mandatas turėtų numatyti tolesnį džibučio proceso paremimą. Pagaliau, ponas pirmininkė, kalbant apie Afrikos kyšulį apskritai. Aš labai vertinu parlamento paramą komisijos parengtai iniciatyvai, kuri remiasi kyšulio strategija parengta 2006 metais. Joje kalbama apie tai, kad problemas tenai galima spręsti tik tai žvelgiant globaliai. Mes e, kūrėme e, gerus darbo santykius su IGAT, kuris prisideda prie mūsų strategijos įgyvendinimo. Ekspertų susitikimas dėl E, vandens, energetikos ir transporto galėtų e, ateityje nutiesti kelią dar vienai donorų konferencijai. komisijos e, nario Mišelio kontaktai su regionų valstybių vadovais, tame tarpe prezidentų įsajus, sudarė geras galimybės palaikyti santykius su Eritrejos valdžia, tame tarpe ir dėl reformų, ir dėl įgat atgaivinimo procesų. Dėkoju, panas pirmininkė, kalbėjau kiek ilgokai, bet ten e, turėjome paminėti tiek daug šalių ir apie kiekvieną jų reikėjo pasakyti bent po keletą žodžių. Special. Labai ačiū už e, temos pristatymą. Dabar pradėkime diskusijas frakcijų vardu. Pirmasis kalbės, kalbės ponas Kačmarek, EPP frakcijos vardu. Prašom dviems minutėms. Ponas pirmininkė, komisarė, ministrė, dėkuoju Jums už pasisakymus. Iš tikrųjų, konfliktai išeina už geografinės teritorijos ribų ir reiškiasi neigiamai kitose Afrikos šalyse. Aš esu atitinkamos delegacijos narys, lankiausi neseniai regione ir matėme, kaip Afrikos kišulyje tarpusavį yra susijusios visos problemos, kokios jos sudėtingos. Rezoliucijos projekte mes daugiausia kreipiame dėmesio į tris esminius ir plačius klausimus. Pirmiausia, tai yra maisto e, saugumas, žmogaus teisės, demokratija ir geras valdymas. Taip pat regionos saugumas Reikia mums pagalvoti, kaip palaikyti kuo geresnį dialogą su regiono vadovais, taip pat regioninėmis institucijomis. Tačiau jeigu visi regiono veikėjai aktyviai nedalyvaus atitinkamuose veiksmuose, nieko gero nepasieksime. Mes negalime reikalauti, kad viena kaimininė, viena iš valstybių įstrauktų dialogą, kaip mes patys nedaug ką darysime reikia galvoti, kaip užsitikrinti tarptautinę sėkmę. Regiono vadovai turėtų suvokti taip pat, kad valdžia reiškia ir atsakomybę, pareigas. Mes tikimės, kad bus laikomasi kažkokių universalių vertybių. Reikia galvoti, kad žmogaus teisės ir laisvės bus užtikrintos visiems. Jokia valstybė negalės deramai funkcionuoti, jeigu nebus laikomasi tų vertybių ir principų. Tai e, turėtų būti ne tik tai geros valios ženklas ES atžvilgių, bet ir veiksmai nukremti į tas pačias valstybės. Mes turime laikytis tų vertybių ir norime, kad Afrikos kišulyje taip pat tos vertybės veiktų. Dabar socialistų vardu kalbės ponė Gomeš. Taryba ir komisija turi padaryti atitinkamas išvadas. Pasak parlamento Afrikos Kišulio valstybės neįgyvendina savo įsipareigojimų pagal kotonų e, sutarties 9 straipsnį. Žmogaus teisės, gera valdysena, demokratijos įtvirtinimas, šiuose srityse dar yra daug e, problemų. Ir e, Afrikos vienybės organizacijos būstinė Etijopijoje labai daug kalba, tačiau labai mažai daro, ponė Bituksa buvo nuteista iki gyvos galvos už tai, kad buvo prašoma Milizenavi vyriausybei amnestijos. Etijopijos parlamentas priėmė tam tikrų įstatymų, dėl pelno siekiančių organizacijų, tačiau tas įstatymas trukdo dirbti nevyriausybinėms organizacijoms. Eritrejoje e, vyriausybė ėmėsi priemonių prieš tuos, e, kurie nori, jog būtų laikomasi pagrindinių žmogaus teisių. Tai tikra gėda, kalbant apie Somalį, ES ir kitų donorų pagalba praktiškai neteikiama. Taip pat įmamasi priemonių prieš piratus, tačiau tai neduos rezultatų tinkamų, jeigu Junktinės valstijos, Afrikos vienybės sąjunga ir Junktinės e, valstijos neteiks dermo dėmesio piratavimo problemams. Ir jeigu nebus įmamasi konkrečių veiksmų, bandoma tik tai diplomatinėmis priemonėmis spręsti šitos dramatiškus e, konfliktus, nuo kurių kenčia šios šalis, tarp, bet be kita ko ir Sudanas ir Darfūras, tarptautinė bendryje, kol kas tik tai kalba ir daug žada, tačiau reikia veiksmų, nes nusikaltėliai veikia nebaudžiami. E, taip pat patvirtinta, jog tarptautinis baudžiamasis tribunolas jau priėmė sprendimą dėl Eritrėjos prezidento. Dėkoju. ALD frakcijos vardu pasakys e, ponas Johan Van Heke. Ačiū, ponas pirmininkė. Kalbame apie regioną, kur e, taikai ir saugumui e, tebekyla grėsmė dėl vidaus ir regionių konfliktų. Kiekvienas karas, kiekvienas konfliktas e, silpnina e, regiono valstybės ir e, Europos parlamento delegacijos pranešime matome, E, ko labiausiai reikia? Visų pirma, demokratizacijos, e, pagarbos e, įstatymams ir vidaus susitaikinimo. Tai, ką nuveikė prezidentas Jusufas ir Etijopijos pajėgų atitraukimas, atveria naujas galimybės tame regione. Kalbant apie Somalį, svarbu, kad ES paremtų Afrikos sąjungos e, pajėgas. Jeigu e, Ugandos e, ir kitos pajėgos pasitrauks iš Mogadišų, ten liks saugumo vakumas. Dabar Somalija atsiranda šansas, kuriuo privaloma pasinaudoti. Jeigu ne, e, chaosas e, Somalija toliau klestės. Dabar žaliųjų frakcijos vardu. Žodis ponui Irūho Amezaga. Dėkoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, Afrikos uh, Kišulys e, yra kaip parako statinė. Dėl to, kad Somalis, Sudanas yra nestabilios šalis, taip pat ir dėl to, kad e, visose trijose šalyse, kuriuose mes lankėmės, padėtis yra be galo įtempta. Mes ten lankėmės su kolegomis Hodgmanu ir Hutchinsonu. Mariku ir Hutchinsonu. Džibutyje yra labai daug problemų dėl skurdo ir dėl žmogaus teisių pažeidimų. Etijopijos vyriausybė teigia, jog virš 6 milijonų, 6 milijonai 500 tūkstančių gyventojų šalyje badauja, tačiau iš tikrųjų turbūt tą skaičių reikėtų padauginti iš dviejų. Be jokios abejonės, tai yra humanitarinė krizė, tačiau politinė padėtis labai sunki, visose trijose šalyse yra politinių kalinių ir be jokios abejonės mes turime spręsti šitas problemas. Yra taip pat ir Trejos ir Etijopijos konfliktas virš 2000, 200 tūkstančių kariškių dalyvauja šitame konflikte ir baigdamas norėčiau padėkoti ponui Mišeliui už jo veiklą tame regione, jo dėka pradėtas politinis dialogas, reikėtų tęsti tą dialogą, reikėtų aišku pasveikinti už tai pona Mišelį, tačiau reikia labai ryštingai ginti žmogaus teisės. Ir reikia ryštingai veikti šitų vyriausybių atžvilgių, kad jos deramai elgtųsi su nevyriausybinės organizacijomis. Čia ES iš tikrųjų turi tarti savo žodį. Dabar GUE frakcijos vardu kalbės ponas Fliugeris vieną minutę. Labai ačiū. Afrikos kišulys yra labai svarbi teritorija. Mes dabar vykdome ES misiją ten, Atlantą. Ir Kai kurios valstybės padarė klaidų dėl tam tikrų laivų siuntimo. Bernard Kušner apie tai kalbėjo. Reikia galvoti apie realias konfliktų priežastis. Tai yra neteisingas išteklių paskirstimas. Ir ar mes viską teisingai darėme, kartais remia tarsi neegzistuojančias vyriausybės Žinome, kad e, Etijopijos paėgos e, išžudė daugiau kaip 16 tūkstančių žmonių. Džibutyje pažiūrėkime, kas vyksta. Vakarų valstybės ten turi karinių bazių, tačiau nėra realiai veikiančios vyriausybės Mes e, galvojame, kaip kuo geriau apsaugoti laivus pervežančius, plukdančius humanitarinę pagalbą ir turime stiprinti savo paėgas. Dabar ponas Fonogau dviems minutėms, prašom. Pane pirmininkė, mėly kolegos, Somalis yra žlugusi valstybė su visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis. Jūs e, sakėte, ponė Gomes, jog piratavimas yra tik tai viena iš problemų, nepaisant to, kad tai rimta aišku problema. Aišku, piratavimas yra giliai įleidę šaknis tame regione. Beje, tame regione turi būti apsaugomi ir Europos e, jūreiviai. Yra taip pat Atlantos operacija tai labai svarbi operacija. Mūsų politikos kontekste jai vadovauja Jungtinė karalystė, viceadmirolas Džonsas. Jo pagrindinis uždavinys yra užtikrinti maisto pagalbos tiekimo saugumą. Labai svarbu, kad maisto produktai būtų tiekiami Somaliui, tačiau, aišku, čia labai svarbu ir atitinkamai kovoti su piratais. Mes e, beje galėjome pasikalbėti su e, ponu Norstrut, kuris dalyvauja šitos operacijos e, įgyvendinime. Reikėtų daugiau stebėjimo lėktuvų tame regione, reikėtų taip pat ir daugiau laivų, bet kuriuo atveju mes turime užtikrinti, kad Atlantos operacija būtų sėkminga, tai yra labai svarbu, saugant mūsų jūrų maršrutus, tačiau taip pat labai svarbu ir tam, kad įneštume savo indėlį, nors jis ir nėra labai didelis sprendžiant Somalio problemas. Ačiū dabar žodis poniai Kretų pusantrai minutiai. pirmininkė, ponė komisijos narė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegas, kurie buvo nuvykę į misiją šiame skurdžiame ir labai pavojingame regione. Aš manau, kad e, tai yra vienas iš pačių neturtingiausių valstybių pasaulyje. Etijopijoje buvo labai didelė sausra, badas, Sudanas ir ypač Darfūras taip pat e, yra regionai, kuriuose vyksta daug tragiškų įvykių, kur buvo genocidas, 2 milijonai žmonių buvo nužudyti, 4 milijonai pabėgėlių yra. Somalis, Eritreja, Džibutis yra tarp pačių neturtingiausių valstybių, ten nuolat vyksta konfliktai, kaip sakė kolegos kalbėję prieš tai, ir regiono nestabilumas labai neigiamą įtaką daro ir politiniam, socialiniam, ekonominiam regiono vystimuisi. Taikos įtvirtinimas labai priklauso nuo Afrikos sąjungos ir nuo kitų valstybių pagalbos. Afrikos sąjunga turi teikti paramą šitom šalims ir siekti konfliktų e, pabaigos. Reikėtų atviresnio dialogo apimančio prekybą ginklais, energetikos, aplinkosaugos klausimus. ES taip pat turi daugiau veikti žmogaus teisių e, srityje ir įtvirtinant kotonų sutarties nuostatas, labiau akcentuoti žmogaus teisių klausimus bei kitus svarbius aspektus. Ponas Šmitas. E, pirmininkė, komisijos narė, tarybos atstovė. 2001 metais švedas e, Davidas Izakas buvo areštuotas, tačiau teismo ne, teismo procesas neįvyko. Jis buvo apkaltintas už tai, kad e, bandė skelbti nepriklausomas žinias. E, tai apie Eritreją ir iš tikrųjų yra nepriimtina tai, kad ES pilietis, žurnalistas e, pakliūtų į tokią padėtį, padėti šalyje, kur sistema valstybės visiškai neveikia ir ES turėtų imtis pagaliau veiksmų, turėtų nustatyti tam tikras sąlygas vystomai pagalbai. Mes turime veikti, turime reikalauti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, e, kad nebūtų žudomi žurnalistai arba įkišami į kalėjimus. Reikia daryti tam tikrą spaudimą Mes turime reikalauti, kad minėtas žurnalistas būtų iš karto išlaisvintas ir tai būtų teisingas žingsnis, teisinga linkme. Taryba ir komisija turėtų imtis veiksmų, ne tik tai kalbėti. Labai ačiū. Dabar ponė e, Svensson. Ačiū pirmininkė. Kaip ir mano kolega iš Alde frakcijos, norėčiau pareikalauti, kad Davidas Isakas būtų išlaisvintas. Jis jau septynis metus yra įkalintas, kali baisiomis sąlygomis. Man džiugu, kad galiausiai parengtas tekstas reikalaujantis besąlygiško jo paleidimo. Tai yra pasiūlymas rezoliucijai ir tai yra tam tikras teigiamas rezultatas. Reikalaujama besąlygiško paleidimo iškart ir ne tik šį žmogų reikalaujama paleisti, bet ir kitus, kurie kalbėjo už tai, kad turi būti e, leista nuomonių įvairovė, žodžio laisvė užtikrinta. Ir e, kai kalbame apie įvairią pagalbą, turime kelti įvairias sąlygas ir viena iš sąlygų turėtų būti minėto žurnalisto išlaisvinimas. Pagalbos teikimas turėtų būti susijęs su tuo ir ES, man atrodo, gali taikyti sankcijas e, už nusikaltimus e, tarptautiniams žmogaus teisėms. Dabar ponas Stanokas. Pirmininkė, Afrikos kišulys yra iš tikrųjų ištisa nelaimė. Žmonės ten kenčia nuo įvairiausių problemų, tiek gamtinių nelaimių, tiek e, valdžios klaidų. Pilietinė visuomenė yra labai silpna. Matome, kad padėtis dar blogėja. Yra įtampa tarp er, Etijopijos, Eritrejos dėl teritorijos ir šis konfliktas gali įsiplieksti bet kada. E, Taip pat matome, kad Somalija islamo ekstremistai reiškėsi, o e, prezidentas e, neseniai atsistatydino ir užsienio paėgos yra atitraukiamos iš ten. Europos e, sąjunga galbūt sieks pasiūlyti tam tikrų karinių veiksmų imtis, tačiau tai būtų klaida. Prezidentas Clintonas bandė Somalį kažkaip sutramdyti, bet irgi jam nepavyko. E, Somalilandas buvęs yra Britų britų protektoratas, paskui buvo įkurta Respublika 60 metais toje teritorijoje ir po to įvyko tam tikrų pokyčių ir e, tas regionas pasinėrė į chaosą. Padėtis dar labai, e, labiau pablogėjo po to, kai buvo nuverstas prezidentas Jadas 91 metais. E, žinome, kad ten problemų yra labai daug ir aš asmeniškai noriu pasakyti, kad galbūt tarptautinė bendruomenė kartu su Europos, su Afrikos uh, sąjunga galėtų spręsti Somalilando nepriklausomybės klausimą. Galbūt e, ten būtų galima užtikrinti tam tikrą progresą, pažangą ir sutramdyti chaosą, nes kartais žmonės gali pradėti iš ten klausti, kodėl mes nenorime e, pripažinti jų faktinės nepriklausomybės, kai pripažinome Kosovo nepriklausomybę. Ačiū. Dėkuoju kalbėtojams, jau visi užsirašė pasisakė ir pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Penki žmonės nori pasisakyti, pirmasis ponas Nikolesku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga iš tikrųjų dabar turėtų susirūpinti dėl situacijos Somalijoje, nes yra valdžios vakumas toje šalyje ir galbūt tą vakumą užpildys milicijos Nekalbant apie Etijopijos 3000 kariškių pasitraukimą, Afrikos Sąjungos misija taip pat e, galėtų būti turbūt sunkiai įsivaizduojama per mm, ateinančias savaitės. Taip pat patruliavimas jūroje galbūt vargu ar bus e, sėkmingas, nes e, iš tikrųjų bandoma gydyti lygą neįsigilinant į tos lygos priežastis. Reikėtų, kad tartautinė bendryje veiktų aktyviai tame regione, kad regiono stabilumas būtų realiai padidintas. Dėkuoju. Ponas Nazarė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjungai tenka didelė atsakomybė Afrikos kišulėje ir Somalija. Nestabili situacija kelia labai daug nerimo šitame regione. Piratavimas prie Somalio krantų e, daro neigiamą įtaką jūriniam transportui, kuris yra labai svarbus Europos e, sąjungai. Piratai technologiškai yra vis geriau pasiruošę ir gali užpulti vis toliau nuo pakrančių esančius e, laivus. Somalija nėra vyriausybės, kuri gali kontroliuoti savo teritorinius e, vandenis. Piratavimas bet kuriomis e, sąlygomis pažeidžia visus rašytus ir nerašytus e, įstatymus. Aišku, nedidelė tikimybė, kad tarptautinė bendryje veiksmingai kovos su piratais, tačiau vis dėlto reikia tai daryti. Dėkuoju. i think let me first react to two remarks here and then make some conclusions. So... Aš norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Ole Schmidt ir Evas Svensson kalbėjo apie žurnalistą, kuris yra kalinamas. Taip, mes iš tikrųjų bandome imtis veiksmų Eritrejoje, kad jis būtų išlaisvintas. Ana Marija Gomeš klausė apie opozicijos aktyvistės ponios Birtukan e, areštavimą visai neseniai. Taip taryba žino apie šį atvejį, e, apie tai, kas įvyko po 2005 metų rinkimų. Ji buvo kartu su kitais opozicijos aktyvistės areštuota. Paskui buvo paleista 2007 metais. Vėl ji buvo praeitų metų pabaigoje areštuota ir ES labai atidžiai seka padėtį ir reikalavimą, kad būtų imtas atitinkamų veiksmų pagal situaciją. Dar norėčiau penkis pastebėjimus baigdamas išsakyti. Pirmiausia, labai vertiname delegacijų uh, kurios lankėsi regione pastangas. Ir čia noriu paminėti poną Hutchinsoną, e, Kačmarek ir kitus parlamentarus, kurie buvo nuvykę į šį regioną. E, pirmininkaujant Čekijai sieksime veiksmų testinumo. Ir tai nereiškia, kad mes iš naujo apibriešime uh, ES strategiją Afrikos e, kišulio atžvilgių, bet sieksime tęsti veiksmus, kurie jau buvo pradėti mūsų pirmtakų. Viena iš sudėtingiausių ir pirmųjų užduočių yra kova su piratavimu. Mes labai vertiname Prancūzijos e, kaip pirmininkausios valstybės pastangas e, dislokuoti pirmąją ES misiją regione. E, iš tikrųjų ES čia rimtai dalyvauja. Dar vienas pastebėjimas. Operacija Atlanta leido mums užkirsti kelią keletui piratavimo protrukių veiksmų ir galima pasakyti, kad jau akivaizdu, jog ši operacija yra veiksminga. Tačiau Atlanta yra trumpalaikė priemonė skirta kovoti su piratavimu, bet ji buvo būtina. Dar vienas dalykas. Reikia galvoti apie ilgalaikį sprendimą Somalija. Taryba visiškai remia džibučio procesą, e, kuris susijęs su pereinamosios vyriausybės veiksmais Etijopija pradėjo trauktis iš Somalio, tai yra labai svarbus e, veiksmas susijęs su džibučio procesu. Taip pat e, šiek tiek bijomasi, kad gali atsirasti tam tikras saugumo vakumas, bet ES ir toliau e, rems Afrikos Sąjungos misiją Somalija, skirta 20 milijonų eurų 2008 metų gruodžiui, šių metų gegužiai, šiam laikotarpiui. Dėl tiesioginių kontaktų mes siekiame atnaujinti politinį dialogą tarp tarp vyriausybinę vystimosi agentūrą ir ši institucija jau pademonstravo, ką gali padaryti Somalio atveju buvo pasirašyti atitinkami sustarimai 2005 metais. Ši institucija gali tapti labai svarbia ES partnerė įtvirtinant taiką ir stabilumą Somalija. Dar vienas dalykas. Didesnis įsitraukimas. E, galvojama, kaip e, peržiūrėti Afrikos kišulio strategiją, komisija mums pirmininkaujant e, ketina paskelbti tam tikras priemonės, bet tai neprieštarauja tam, ką aš anksčiau pasakiau. Taigi, dėkoju Jums uždėmesį. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Keletas pastebėjimų apie šią trumpą, bet labai svarbę diskusiją. Pirmiausia, dėl Somalio. Man buvo labai įdomu išklausyti jūsų pastebėjimų, pasiūlymų Ir galiu pasakyti, kad džiugu pastebėti, jog mes lyg ir sutarėme dėl to, kaip vertiname padėtį ir dėl to, ką reikia daryti. Mums reikia, kad visa tarptautinė bendruomenė mus paremtų, įskaitant JAV administraciją, taip pat pagrindinius veikėjus islamo pasaulyje, tam, kad užtikrintume tvarų sprendimą Somalija ir kad galiausia baigtųsi tos nepakeliamos žmonių kančios. Komisija E, suteiks džibučio procesui tiek moralinę, tiek finansinę paramą. Pone Ana Gomeš kalbėjo apie tai, kad Kišro valstybėse yra labai daug žmogaus teisų problemų. Ir kiti apie tai kalbėjo. Mums kelia didelį susirūpinimą tie dalykai, bet būtų labai sunku uh, E, įvertinti viską bendrai pagal devintąjį kotonų susitarimo straipsnį. Mes aišku turime reikalauti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, geros, e, gero vadovavimo, geros vyriausybės principų ir turime palaikyti politinį dialogą pagal aiškius kriterijus. Dėl maisto pagalbos tai yra ir maisto saugumo tai yra labai e, svarbus dalykas, vienas iš Europos parlamento prioritetų ir noriu pasakyti, kad papildomai prie to priemonių paketo, e, kurios yra numatytos dar, e, numatyta 100 milijonų eurų papildomai 9-11 metams. Galiausiai noriu pasakyti, jog mes visi puikiai suvokiame, e, kokioje padėtyje yra Švedijos pilietis Isak, kuris dar tebe kali uh, Eritrėjoje kolega Louis Michel kalbėjo su prezidentu Isaijas apie jo atvejį, kai jis lankėsi birželį e, šioje valstybėje ir iki šiol palaikomas dialogas dėl šio konkretaus atvejo. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes esame ir toliau įsipareigoję pagerinti žmogaus teisų padėtį Eritrėjoje. Ir tie dalykai yra labai aktualūs mums. Dėkui. Ačiū, diskusiją šiuo klausimu baigiame ir noriu pasakyti, kad esu gavęs e, bendrą šešių frakcijų pasiūlymą dėl rezoliucijų EPP, socialistų, ALDE, Žaliųjų, UN bei GUE e, frakcijų vardu pateikta. Balsuosime dėl jos rytoj. Dėkoju. Kitas darbo tvarkės klausimas tarybos ir komisijos pareiškimai dėl ES strategijos Baltarusijos atžvilgių. Pirmiausia, suteiksiu žodį tarybos atstovui, ponui Pondrai, ministro pirmininko pavaduotojai.